Witam Państwa. Rozpoczynamy. Labas rytas. Pradėkime darbą. Šiek tiek anksčiau vakar paaiškinau, kad šiandien 11.30 bus minimos Romos sutarčių metinės. Tad pradėsime nuo balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl efektyvaus išteklių naudojimo iniciatyvos sumažinti maisto atliekų kiekį, padidinti maisto saugą. Pranešėjas ponas Nikolson. Atsakingas komitetas Envi. Yra daugiau nei 170 pakeitimų, taip pat kompromisinių pasiūlymų. Pradėsime nuo pranešėjo, pono Nikolson, jeigu norite, galite tarti žodį. Ačiū labai pirminkę. Labai malonu, kad tiek daug narių atvyko balsuoti taip anksti ryte, manau, kad man tai didelis komplimentas toks e, narių entuzijazmas. Aš, pirmininkė, e, tik norėčiau pirmiausia padėkoti visiems savo darbuotojams, taip pat e, šešėliniams pranešėjams. Mm, jie puikiai padirbėjo, pavyko pasiekti neblogų kompromisų ir parengti neblogą pranešimą. Tiek, pirminkė, ačiū. Tak. Dobrze, że pamiętamy o naszych współpracownikach. Ačiū labai. Žinoma, niekada neturime pamiršti apie darbuotojus, jie puikiai mums talkina. Dabar pereikime prie balsavimo. Pradedame nuo pirmojo pakeitimo. Kelkite rankas, kas už, prieš, atmesta. A, kompromisas. Pradedame balsuoti elektroniškai dėl kompromiso. Prašom. Zamykam balsuoti. Baigiame balsuoti. Ponas Agniui, prašom. Ponas Bove man pasakė, kad e, kortelės neįdėjau, galvoju, kad įdėjau, bet atrodo neveikia. Reikia gal pabandyti į kitą e, skaitytuvo, kitą skaitytuvą įkišti. Brexit appears to have appeared. Atrodo, kad Junktinės karalystės pasitraukimas e, nutiko anksčiau nei planuota pirmininkė, niekaip man nepavyksta pabalsuoti. He's got it right. Okay. Pavyko dabar. Puiku. E, e, pan Agniu e, tę poprawkę głosował. Pasižymėjome, kad ponas Agniu balsavo dėl šio kompromiso. Kaip jis balsavo, rezultatų nekeičia. B kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Kompromis.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 Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Ačiū. Toliau dvyliktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Ačiū. Patvirtinta. D kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam. Baigiame balsuoti. Priimta. DA kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Ačiū, priimta. Toliau 28 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Šešioliktasis, kas už, prieš, atmesta. Dvidešimt antrasis pakeitimas, kas už, prieš, patvirtinta. Dvidešimt šeštasis, kas už, prieš, atmesta. E kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam. Baigiame balsuoti. Ačiū, priimta. Toliau 19 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. 40 kas už? Ačiū. Priimta. 84. Ok, głosujemy poprawkę 84. Kto jest... 84. Kas už? Prieš? Atmesta. 41. Kas už? Prieš? Atmesta. 43. Kas už? Prieš? Atmesta. 44. Kas už? Prieš? Atmesta. F kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Priimta. Penkisdešimt trečiasis pakeitimas kas už, prieš, atmesta. G kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam. Baigiame balsuoti. Priimta. 64 pakeitimas kas už? Priimta. 66 pakeitimas kas už? Prieš. Atmesta. 68 kas už? Prieš. Atmesta. 69 kas už? prieš atmesta. 70 kas už prieš pasitikrinkime dėl 70 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Priimta. 71. Kas už? prieš priimta. H kompromisas, prašome balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Priimta. 82 pakeitimas. Kas už? Priimta. į kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 101 pakeitimas, kas už prieš atmesta. J kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. Šimtas šešioliktasis kas už, prieš, atmesta. Šimtas septynioliktasis kas už, priimta. Šimtas dvidešimt pirmasis kas už, prieš, atmesta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 Ką kompromisas? Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. L kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Ačiū priimta. Toliau M kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam. Baigiame balsuoti. Priimta. N kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. O kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. P kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Q kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ir toliau 131 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. 132 kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 132 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. 133 pakeitimas kas už. Priimta. 135 pakeitimas kas už. Priimta. 137 kas už. Prieš. Atmesta. 139 kas už. Prieš. Atmesta. Toliau e, bendrasis pakeitimas dėl e, vandens. Pradedame balsuoti. Zamykamy głosowanie. Balsavimas baigtas. Priimta. 144 kas už. Prieš. Priimta. 147 kas už, prieš, priimta. 150 kas už, prieš, atmesta. Bet pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Dėl 150 pakeitimo pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigiame balsuoti. Atmesta. 151. Kas už? Prieš. Atmesta. Šimtas penkisdešimt trečiasis pakeitimas kas už, prieš, atmesta. Šimtas penkisdešimt septintasis kas už, prieš, atmesta. Šimtas šešiasdešimt penktasis kas už, prieš, atmesta. 167 kas už, prieš, pastikrinkime dėl 167 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. 22 balsavo prieš, 172 kas už, priimta. O dabar balsuosime dėl visos nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Zamykam głosowanie. Balsavimas baigtas. Priimta, sveikiname pranešėjai, ar ponas Nikolsonas nori ką nors pasakyti? Ne? Gerai. bus tvirtinama Envi komitete balandžio 10-11 dienomis, o plenarinė sesija, ko gero, bus patvirtinta gegužės sesijoje. Toliau e, periname prie e, Marija Noikul e, pranešimo. Jis taip pat labai svarbus. Tikriausiai prisimenate diskusiją dėl mūsų Niderlandų ekspertų e, tyrimo, manau, pranešė geriausiai paaiškins. Prašau, žodis jums. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti sekretariatui, taip pat ačiū ir šešėliniams pranešėjams. Mūsų sustikimai visą laiką būdavo labai konstruktyvus, mes dirbame iš vien. Noriu atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką. E, e, balsavimo sąraše po L kompromiso yra e, tam tikra korekcija. Dėl 320 ir 318 pakeitimų čia minusas ir pliusas sukeisti vietomis, tai tą turėkite omeny. O baigdama dar kartą dėkoju visiems už puikų bendradarbiavimą. Labai ačiū. Aš manau, tai galime iš karto pereiti prie balsavimo. Mūsų principas išlieka tas pats. Pradėkime nuo kompromisų. A, kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau. 152 kas už, kas prieš Man atrodo, lyg ir patvirtintas, bet pasitikrinkime. 152 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau pereikime prie 153, kas už, kas prieš Pasitikrinkime 153 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 154 kas už, kas prieš. Atmestas. Ta pati balsų dauguma. B kompromisas. Balsuokime dėl B kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau pereikime prie C kompromiso. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau pereiname prie 188 pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Atmestas. Toliau D kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 199 pakeitimas. Tai pranešėjos pakeitimas. Kas už? Ačiū. Patvirtintas. 199. E kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau periname prie F kompromiso, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar periname prie 234 pakeitimo, kas už, Kas prieš? Atmestas. Toliau G kompromisas. Pradedame balsuoti dėl G kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas toliau 245 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. Toliau 246, kas už, Kas prieš? Patvirtintas. 248 kas už? Patvirtintas. 249 kas už? Patvirtintas. Aha, aš kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 254 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 254. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau 258 kas už, kas prieš, atmestas. 259 kas už, kas prieš, atmestas. 260 kas už, kas prieš, patvirtintas, bet gal pasitikrinkime, 260 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 261. Kas už? Kas už? Kas prieš? 263. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 264. Kas už? Du šeši keturi. O kas prieš? atmestas, bet e, siūlyčiau pasitikrinti dėl 264. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Į kompromisas, kas už. E, balsuokime. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti dėl į kompromiso. Patvirtintas 277 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime 277 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas 279. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. J kompromisas. Pradedame balsuoti dėl J kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar pakeitimas 294. Kas už šį pakeitimą? 294. Kas prieš? Patvirtintas, bet gal pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 294. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Patvirtintas. Ką kompromisas? Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar 312. Kas už? Kas prieš? Atmestas. L kompromisas. Pradedame balsuoti dėl L kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar 318 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš. Ne, čia šie abu pakeitimai kartu. Taigi, Balsuojame dėl 318 ir 319. Vienu jupu kas už, kas prieš, atmesta. M kompromisas. Jeigu norite pasitikrinti dėl 318, tą ir galima padaryti, o jeigu ne, tai balsuokime dėl M kompromiso. Ne, balsuokime dėl M kompromiso, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. patvirtinta. Toliau pereikime prie kito pakeitimo. 331 kas už, kas prieš. Patvirtintas. N kompromisas. Pradedame balsuoti dėl N kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar pakeitimas 345. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Toliau O kompromisas. Ar norite pastikrinti dėl 345? Jeigu taip, prašom, pradedame balsuoti dėl 345. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar balsuokime dėl O kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Dabar pereikime prie pakeitimo 357. Tai yra panios Hoibuš pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmestas. Deja, atmestas šį kartą. P kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau 364. Kas už, kas prieš. Patvirtintas 365, kas už. Patvirtintas. Dabar preambulė. Konstatuojamosios dalis. Pradėkime nuo pirmo pakeitimo. Kas už, kas prieš. Lyg ir patvirtintas, bet pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu dėl pirmo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Ačiū, patvirtintas toliau antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas. Trečias, kas už, kas prieš Atmestas. Pirmas kompromisas. Pra, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Šeštas pakeitimas. Kas už? Dėkoju, patvirtinta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Devintas kas už, kas prieš. Patvirtintas. Antras kompromisas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl antro kompromiso. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? Patvirtintas. 17 kas už, patvirtintas. 19 kas už, kas prieš, patvirtintas. Trečias kompromisas – elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau 26. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 29. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 29. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau. 30. Kas už, kas prieš. Atmestas. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime dėl 33-ojo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Penktas kompromisas. Pradedame balsuoti dėl penkto kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 37. Tai yra pranešios pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtintas. 42. Kas už, patvirtintas. Šeštas kompromisas, kas už. Tiksliau balsuokime elektroniniu būdu. Dėl šešto kompromiso. Baigime balsuoti. Patvirtintas. Septintas kompromisas. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau 54 pakeitimas, tai pranešėjos pakeitimas, kas už, patvirtintas. 55 kas už, kas prieš, patvirtintas. Aštuntas kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau devintas kompromisas. Balsuokime dėl devinto kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau 80 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmestas. Dešimtas kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 11 kompromisas. Kas už? Balsuokime. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 11 kompromiso. Baigiame balsuoti, patvirtintas. Toliau 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. Toliau šimtasis pakeitimas, kas už, patvirtintas. Dvyliktas kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. Toliau 108 pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtintas. Toliau 109 kas už, patvirtintas. 110 kas už, kas prieš, patvirtintas. 111. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 111. Man atrodo, lyg ir patvirtintas, bet pasitikrinkime dar kartą. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Patvirtintas, taip iš tikrųjų patvirtintas. 13 kompromisas, balsuokime. Baigiame balsuoti. patvirtintas. Toliau 123 ir 124 pakeitimai, kas už, kas prieš, patvirtinti, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinti, iš tikrųjų. Toliau 14 kompromisas, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 15 kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Toliau 130 kas už, patvirtinta. 132 kas už, patvirtintas. 133 kas už, kas prieš, patvirtintas berots, bet gal geriau pasitikrinkime dėl 133. Baigiame balsuoti. Taip, patvirtintas. 135, kas už, kas prieš, atmestas. 136, kas už, kas prieš, patvirtintas. 137, kas už, kas prieš, patvirtintas, bet gal pastikrinkime dėl 137. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 138 kas už. Patvirtinta. 139 kas už. Patvirtintas. Ta pati balsų dauguma. Na, o dabar mes galime balsuoti dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Ar norite, kad pakartočiau? Gerai, tai dabar mes balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto su pakeitimais. Prašom, balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ar mūsų pranešėja norėtų pasisakyti? Jeigu tai prašom, ačiū, kalbėsiu labai trumpai, noriu padėkoti visiems. Uh, Priartėjome pusiaukelę, dabar dokumentas keliaus į plenarinę sesiją. Baigtama dar kartą noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, tikrai su jais puikiai pavyko bendradarbiauti. Jest duże zainteresowanie pani sprawozdawcy tym sprawozdaniem wśród krajów członkowskich. Man atrodo, ir valstybėms narėms yra labai svarbus tas pranešimas. Labai ačiū dar kartą. Balandžio antroje plenarinėje sesijoje bus svarstomas šis pranešimas. Dabar aštuntas darbo tvarkės klausimas. Komisijos deleguotas reglamentas 639 2014 metų iš dalies keičiamas deleguotas reglamentas ir nuo nuostatos kad čia eina kalba apie kanapio auginimą ir žalinimo išmokas, išmokas jauniems ūkininkams kontroliuojantiems juridinį asmenį. Savanoriškos susijėtos paramos už vienetą sumos skaičiavimą, teisų išmokas dalių ir tam tikrų pranešimą reikalavimus susijusius vienkartinės išmokos už plotų sistemą ir savanorišką susijėtą paramą. Iš dalies yra keičiamas ir Europos parlamento tarybos reglamento 1307-2013 metų 10 priedas. Viskas skamba labai sudėtingai, bet mes puikiai žinome, apie ką eina kalba. Taigi, eina kalba apie agrikoordinatorių rekomendacijų tvirtinimą dėl dviejų mėnesių uh, termino prieštaravimui pratesimą. Ir pereisime prie balsavimo dėl šio termino pratesimo po minutėlės, bet aš noriu priminti, kad kovo 9 dieną po frakcijų prašymų sekretariatas pradėjo rašytinę procedūrą dėl galimybės atmesti uh, EGRI koordinatorių vasario 28 dienos sprendimą ir atitinkamą komit, viso komiteto patvirtinimą ir neprašyti dviejų mėnesių termino pratesimo šiam deleguotam aktui. Turime daugumos koordinatorių pritarimą pratesti tą terminą. Ir agrikomitete Tai buvo aptarta paskutinėme posėdėje kovo 13 dienos ir dabar mes nusprendėme, kad dabar reikėtų pakviesti visą komitetą šią rekomendaciją patvirtinti. Taigi ir prašome jūsų pritarti koordinatorių rekomendacijai prašyti dviejų mėnesių termino prieštaravimui pratesimo dar dviems mėnesiams. Man atrodo tiesiog, kad viskas būtų labai aišku, balsuokime elektroniškai. Prašau balsuoti dėl to mm, prieštaravimo termino pratesimo dar dviems mėnesiams. Prašau balsuoti elektroniškai. Atrodo, visi balsavo. Balsuoti baigiame. Patvirtinta punkt dziewiąty od, już odpada, nie musimy głosować nad punktem. Tai reiškia, kad atkrenta devintas mūsų darbo atvarkės punktas, kadangi pritarėme termino pratesimui dviems mėnesiams. Dabar tada galime pereiti prie dešimto darbo atvarkės punkto. Ne? Atsiprašau, panas Nikolson paprašė žodžio, prašau. Taip, pirmininkė, aš norėčiau iškelti tą klausimą, kuris svarstamas paskutinės porą dienų dėl to, kad iš Brazilijos eksportuojama supuvus jautina, sugedus jautina. Aš nežinau, tai tiesa ar netiesa. Bet aš galvoju, gal galima paklausti komisijos, gal sekretariatas galėtų mums kažkokiu nuorodu duoti, kaip geriausiai veikti. Taigi, ar iš tikrųjų iš Brazilijos yra atkeliavusi kažkokia tai jautiena į kažkurią ES valstybę narę? Ir jeigu taip, tai gal galėtumėt pasakyti, kur, kaip. Uh, nes tikrai nenorėčiau sukurti čia kažkokios tai masinio kokio tai skandalo, bet tiesiog aš norėčiau, kad būtų užduotas toks klausimas, kad komisija mums pateiktų atsakymą, jeigu įmanoma šiandien, jeigu ne, galbūt vėliau, galbūt galima pakviesti tiesiog ir, ir sekretariatą, nurodyti mums, kokia tinkama būtų procedūra tokiais atvejais, kaip tokį klausimą iškelti ir taip toliau. Bet tiesiog, man atrodo, tikrai tai svarbus klausimas. Airijai tai labai aktualu, būtent kalbu apie jautieną. Pani prezident, bardzo proszę. Pane Maginis. Ačiū, aš norėčiau paremti šį pono Nikolsono prašymą ir norėčiau pasakyti, kad uh, po pietų 13 klausimą svarstam, turėtumėm tokią puikią progą aptarti tokį klausimą, nes kalbėsime e, su komisija dėl priekybos klausimų. Tai kadangi ponas Nikolsonas iškėlė šį klausimą, gal galėtumėm perspėti iš anksto juos, kad štai šis klausimas bus keliamas. Państwa, e, tak, e, te sygnały są od gdzieś trzech. Taip, Jau gal trys dienos kalbama apie tai, yra tam tikrų žuomenų ir šiandien kalbėsime su um, maisto augintojų konfederacijos atstovais. Aš ketinau siūsti raštą komisijai, bet galbūt galėtumėm iš tikrųjų parašyti tiesiog Mm, trumpą elektroninio pašto žinutę, kad kuomet mm, iš Agri generalinio direktorato bus atstovas, greičiausiai generalinio direktorijos pavaduotojas, gal jis galėtų atsakyti šį klausimą. Aš tiesiog parašysiu gal elektroninę pašto žinutę, o dabar sekretoriatui dar suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkai, tikrai čia jokių problemų nėra tokio tipo uh, prašymus mes galime labai sparčiai perduoti komisiją ir iš tikrųjų gal jau šiandien po pietų galėsime išgirti atsakymą, gal, gal trumpą kažkokį tai paaiškinimą tokio, to konteksto. Tiesiog noriu pasitikslinti, aš turiu tam tikrų abejonių. Pone Nikolson, jūs kalbate apie supuvusią jautiną, tai čia aš nežinau, ar, tai eitų, ar tikrai būtų tinkamas klausimas agri generaliniam direktoratui, gal reikėtų santės sveikatos generaliniam direktoratui šį klausimą kelti. Aš tiesiog uh, Įsivaizduoju, kad jūs gal pakėtų norėsite kalbėti apie tai e, su Agri generaliniu direktoratumi dėl priekybos aspektų su Brazilija, bet jeigu tai yra supuvusi jautiena, gal tiesiog reikėtų tai o, pateikti kaip klausimą santį generaliniam direktoratui. Man atrodo, jūs pats, kaip, jūs pats kaip ir išsklaidėte savo abejonės, kaip ir aišku, kam dabar reikėtų prašyti panas Tinkalson. Ah, gal ir santykiai generaliniam direktoriatui, bet aš tiesiog noriu paklausti, ar iš, Brezi, iš Brazilijos per šios pasarosius dviejus metus yra jautienos atvežta, jei taip, kiek, į kurias valstybės narės. Man atrodo, čia reikėtų plačiau kalbėti apie tai, iš kur yra atkeliavę, kaip kas. Tiesiog uh, Mm, aš gir, išgirdau tai per televiziją, aš nežinau jokios informacijos, taigi aš norėčiau prieš keldamas konkrečiai tą klausimą dėl detalių, aš norėčiau tiesiog išgirsti dar į tą bendrą informaciją, ar yra tos jautienos atkeliavę ir, ir taip toliau, tiesiog, kad būtų aišku dėl Brazilijos. Kontekstas. Pan poseł Bove. Ponas Bove. Oui, euh, c'est pas tai nėra susijęs su priekyba, bet iš dalies susijęs su priekyba, bet tai tokia problema, kuri iškyla ir, ir, ir man atrodo, kad tikrai reikia tą problemą aptarti su komisija. Tai yra um, informacijos vidinių, e, vidinio susirašinėjimo tarp JAF e, administracijos ir e, didžią santį, generalinio direktorato santį susirašinėjimo išslaptinimo, kad mes galėtumėm gauti informaciją. Iš tikrųjų, tai kelia problemų dėl sveikatos, pavyzdžiui, kur yra. Uh, Dėl papildų, kurie yra naudojami, jie gali kelti sveikatos problemų, taigi reikia išslaptinti tą informaciją, reikia taip pat ir EFSAI surinkti klausimus, ir cheminių e, medžiagų agentūrai taip pat, nes man atrodo, kad tai yra susijęs su mūsų keliamos problemos esme, nes dėje tai yra produktai, kuriuos naudoja ūkininkai ir šokiruoja, kai matai štai tokią informaciją atskleidžiamą. Mūsų asmeniškai tai nestebina, bet aš manau, kad iš tikrųjų o, žmonės tai sukrečia, nes tai yra rimtas žemės ūkio ir sveikatos ryties skandalas. Racja. Pan poseł Des. Panas Des. Ja, dank, ja, for... Ačiū pirmininkė. Aš dar norėčiau grįžti dėl jautienos iš Brazilijos importo. Pritariu tam, ką pasakė kolega Nikolson. Europos komisija mums turėtų suteikti daugiau informacijos. Manau, kad buvo iškraipyta konkurencija. Mūsų ūkininkai uh, yra baudžiami, jeigu jie 14 dienų vėluodami e, suteikia informaciją apie jautieną. O štai čia matome, kad iš Brazilijos e, e, importuojama sugedusi mėsa. Mes turime daryti viską, kad nenukentėtų ES ūkininkai. Panas Hoisling. Ačiū pirmininkė. Mes turime šį klausimą spręsti. Panašu, kad iš keturių skerdyklų pateko ta sugedusi mėsa. Mes šį klausimą turime kelti ir Merkosur darybų metu. ES gamintams taikomi kitokie standartai tai mes tuomet turime užtikrinti, kad importuojant būtų laikomas bent minimalių standartų, bet kokiu atveju mes turime kreiptis į komisiją dėl šio klausimo. Klausimas iš tikrųjų labai svarbus. Pastoma. Now, just to underline also what Mr. Tik noriu pabrėžti tai, ką pasakė panas Hoslin, kad turime būti labai atsargus ir priekybos su trade generaliniu direktoratu būtent dėl Brazilijos mes negalime eksportuoti mėsos į Braziliją. Dziękuję, pan poseł Andriu. Andriu. Ačiū pirmininkė diskusijos yra susijusios dėl mūsų pozicijos, dėl mūsų nuomonių, dėl laisvos priekybos susitarimo. Man atrodo, kad iš tikrųjų turime būti labai būdrus, ypač žemės ūkio produkcijos rytyje. Ir todėl mes turime reikalauti iš komisijos patikslinimo, išaiškinimo dėl to, kas atsitiko su Brazilija iš tikrųjų. Ir aš tą klausimą siečiau su tuo, ką iškėlė ponas Bovė, kad iš tikrųjų mes turime labai griežtai su EFSA kalbėtis dėl kontrolės, tikros geros kontrolės. Zamykavo wypowiedzi pani poseł Aguilera. Pani Aguilera. Mm, a mí me parece muy oportuna la propuesta de debate del señor Nicholson. Dėkoju. Manau, kad teisingai panas Nikolsonas reikalauja diskusijų šio klausimu, nes tai yra labai rimtas klausimas. Uh, žiniasklaidoje labai daug dabar yra kalbama apie tą Brazilijos jautieną, o mes neturime jokių skaičių dėl to, kiek tos jautienos atkeliavo į ES, kiek jos buvo suvartota, kuri pateko. Aš manau, kad Santė generalinio direktorato atsakomybė čia yra ypatinga. Jie privalo kontroliuoti tuos eksportus ir Agri generalinis direktoratas taip pat, bet Santė generalinis direktoratas, man atrodo, yra svarbiausias. Ir turime gauti aiškį informaciją, kiek tos jautinos atkeliavo į Europą, kur jį pateko. Jednoznačno. Akivaizdu, kad vienareikšmiškai yra sutariama visų frakcijų. Mm, visas komitetas, man atrodo, sutarė dėl šio klausimo, tai Manau, kad turime ir Agri generalinio direktorato atstovų salėje, jie akivaizdžiai pasiūs signalą savo tarnyboms, bet aš paprašysiu ir sekretariato pasiūsti oficialų kvietimą Agri ir Santi direktoratams sureaguoti tuos klausimus. Man atrodo, laiko užteks tą tai reakciją. Dabar sekretariatui dar. Jūsų. Labai trumpa tokia dar informacija gal būtų įdomi šiame kontekste, kad balandžio 11 yra numatytos diskusijos šiame komitete, kur bus EFSOS atstovų visais klausimais, kurie aktualūs žemės ūkio srityje, kiek tai sėtina su EFSOS veikla. Balandžio 11 klausimai. Gerai, bet nemanau, kad tai panaikina mūsų prievolę šiandien šią temą padiskutuoti, taigi, manau, jau reikia pradėti tą procesą dabar ir nusiųsti agri ir santykai direktoratams reikalingą informaciją. Dabar dešimtas darbo atverkės punktas, tai yra Šiltnamio sukeliančių dujų išmetamų ir šalinimų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo kaitimą ir miškininkystės kiekio įtraukimo. Uh, į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją. Tai yra Europos parlamento ir tarybos reglamento 525-2013 metų dėl žinoma efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsinos ir ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo dalinis keisimas. Pane Köstinger yra pranešėja. Atsakingas komitetas yra Envi. Ten pranešimą rengia ponas Lins. Tikrai džiugu, kai mūsų nariai ir pakaitiniai nariai užsima tais pačiais klausimais skirtingose komitetuose. Tai yra tikrai puiku. Uh, Daug mūsų narių yra ir Envi komiteto nariai. Turiu jums ir visą informaciją šio klausimo. Man atrodo, ponia Kjostinger tikrai puikiai pristatys visą informaciją dėl šios nuomonės. Prašau. Ja, dank, Labai ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad diskusijos apie mano uh, pranešimą vyksta minint Tarptautinę miškų dieną. Šiandien yra būtent ta miškų diena. Na ir mes turėtumėm pasinaudoti progą ir e, parinkti atitinkamus įstatymus, nes e, ir miškai e, ir žemėnauda yra susiję ir su klimato paketu. Aš visų pirma e, noriu pateikti keletą pastabų. E, apsirūpinimas maisto produktais, patikimas nuolatinis apsirūpinimas maisto produktams neprieštarauja e, tvarios e, klimato kaitos politikai. Labai svarbu, kad būtų suderinti klimato ir energijos paketai. Reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp e, miškininkystės e, ir žemėnaudos yra būtina šias rytis apjungti, išgauti sinergijos efektą. E, klimato kaita yra labai susijusi su žemėnauda ir miškininkystė. Ir žemėnauda bei miškininkystė yra dalis sprendimo, o ne dalis problemos. Uh, Mano pranešime kalbama ir apie LULUSEF. Savo pranešime aš rėmiausi trimis pagrindiniais principais. Pirmas principas yra sažiningumas, antras palyginamumas, na, o trečias e, pakeičiamumas. Kalbant apie skaidrumo principą, tai čia svarbu paminėti, jog kai kuriuose valstybėse narėse per pastaruosius metus miškininkystės, o taip pat ir žemės ūkės rytyje įvyko labai teigiamų pokyčių. Yra ir tokių valstybių narių, kurios jau ne vieną dešimtmetį daug dirba ir klimato kaitos rytyje taiko įvairias priemonės ir būtina į tai atsižvelgti atliekant skaičiavimus. Antras svarbus principas yra palyginamumas. Na ir čia reikia užtikrinti, e, jog būtų tinkamai įvertinta pažanga miškininkystės rytyje. Valstybėse narėse nuo Suomijos iki Graikijos padėtis tikrai skiriasi. Mes neturime pasiduoti iliuzijai, kad uh, rasime tokį sprendimą, kuris tiks visoms šalims. Trečias principas tai yra pakeičiamumas. Mes turime aiškiai atskirti e, e, CO2 emisijas iš ekologiško kūro ir iškastinio kūro. Turime atsižvelgti ir į atskirus sektorius. E, bioenergija, bioekonomika e, turi labai e, teigiamo poveikio. Čia paminėčiau ir medieną. Tai reiškia, kad naudodami tokį kūrą mes mažiau suvartojame iškastinio kūro ir tai reiškia, kad mažiau išmetama į atmosferą CO2. Taip pat medžiai labai svarbus mažinant atmosferoje CO2. Gaminant e, cementą ir kitas medžiagas į aplinką išmetama daug CO2. O štai e, mediena e, gyvavimo ciklo pabaigoje gali būti perdirbta arba pakartotinai panaudota. Taigi kalbame apie žiedinę ekonomiką. Ir labai svarbu, kad mes e, šiame komitete suprastumėm, kaip svarbu vienas kuro rušis, vienas energijos rušis keisti kitomis. Mus lydės sėkmė tik tuomet, jeigu visą procesą įtrauksime ir LULUSEF sektorių. Uh, Taip pat svarbu vadovauti strategiją iš apačios į viršų. Komisija vienašališkai negali keisti referencinių verčių miškininkystės rytyje. Komisija tokios išskirtinės kompetencijos neturi. Labai svarbu atsižvelgti ir į žalėją bioekonomiką. Ir čia taikomas priemonės, jas būtina atskaityti. Taip pat reikia siekti pusiausvaros atsižvelgiant ir į LULUSEF sektorių. Kiek miškų iškrista, tiek turi būti ir atsodinta. Reikia skatinti e, tvarę e, ūkininkystę. Ir e, tokia ūkininkystė užsimantis ūkininkai turėtų būti skatinami. E, Padėtis būtų absurdiška, jeigu mes neskatintumėm e, tinkamai dirbančių ūkininkų. Jeigu mes norime sukurti paskatas žaliai ekonomikai ir sumažinti iškastinio kūro naudojimą, tai manau, kad mes jau turime teisingų teisės aktų, reikia juos toliau gyvendinti. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su jumis. Uh, E, su pranešėjų aplinkos komitete. Mes turime siekti tokios ateities, kad nebebūtų naudojamas iškastinis kuras. Manau, kad ateityje tai yra įmanoma. O šiame pranešime apie Liuliusef yra nubrėžiamos pirmasios gairės. Ačiū už jūsų dėmesį, su nekantrumu laukiu pastabų iš kolegų pusės. Pamintajom, e, panikos. Ačiū. Jeigu pamenate, ponia Kostinger buvo atsakinga už darbą ties e, miškinkėse strategiją. Girdėjome jos e, labai kompetentingą pristatymą, turėtume imti pamokas iš jūsų, ponė. Na, Mm, rimtai e, kalbant, e, manau, būtų naudinga, jeigu galėtumėte mums e, pateikti pranešimo santrauką su visais argumentais. Pradėkime diskusiją. Mm, galite įsirašyti dabar kalbėtojų sąrašą, kas nori įsakyti pastabų. Prašom, ponė Miller. Dank, ja, ich möchte. Ačiū pirmininkė, labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti Elizabet Kestinger už šį pranešimą, kur kalbama apie miškus, e, taip pat ir žaliuosius plotus. E, e, Šis rytis yra labai įvairi. įvairi prisideda ir prie kovos su klimato kaita. Čia svarbu nepamiršti ir tai, kad E, miškai užtikrina ir geresnę gyvenimo kokybę. Dabar e, miškai yra atsodinėjami maždaug 35 e, procentai kiekvienais metais tiek padidėja miškų plotų. E, Kalbant apie miškus, tai yra būtina šį sektorių nusekliai stiprinti. Reikia ilgalaikės strategijos. Mes Žemės ūkio komitete, ko gero, dėl to sutarėme. Dėl LULUSEF, tai čia dar kyla nemažai problemų dėl paskaičiavimų, dėl miškų referencinių verčių. Labai svarbu, kad nebūtų sukurt ta papildoma biurokratinė našta miškų savininkams, kai yra atliekami paskaičiavimai. Aš bijau, kad miškų savininkai patirs didesnę naštą, negu kad mes ją dabar galime įsivaizduoti. Taip pat svarbu nepamiršti ir nacionalinių kompetencijų. Miškininkistės rytyje jos turi išlikti. Per galinės duris E, Negalime prastumti kažkokių tai kompetencijų Europos Sąjungai. Taip pat manau, kad reikia papildomų paskatų dėl klimato apsaugos, taip pat reikalingos paskatos ir priemonės, e, kurias realiai galėtų gyvendinti miškų savininkai. Yra trys skirtingos pozicijos kurias reikėtų apjungti e, šiame komitete. Pone Kestinger, kai vyko konsultacijos, jūs e, kreipėtės į nuolatinį miškų komitetą, bet ne į ekspertų grupę. Man būtų labiau patikę kreiptis į ekspertų grupę, kaip kad ir prašė kolega Norbert Lins. E, mes pateiksime pakeitimų ir aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų teigiamesnio, dar teigiamesnio požiūrio į miškininkystės sektorių. E, Ponas Langan, ačiū labai. Labai įdomi tema. Esu šešėlinis pranešėjas NV komitete ir e, tam, kad viską puikiai suprat, suprastume, buvome surengę konferenciją dirbame e, kartu su aplinkosaugos specialistais, ūkininkais. Mano kabinete ir padarėme išvadą, kad apskaita yra labai svarbi ir netgi būtina, kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir žalą aplinkai ir klimatui. Problema yra e, tai, kad pastebėjome, jog ūkininkams gali kilti ypač didelių problemų ir um, pastebėjome, kad um, Airijoje miškininkistė gali būti pasitelkiama tam, kad uh, būtų neutralizuotas um, intensyvios žemdirbystės poveikis. Mm, čia kyla galbūt įvairių klausimų, bet uh, matome atveju, kai uh, tam e, tikrai žemės plotai, pavyzdžiui, kalnuose arba e, kitokie sunkiai dirbami e, žemės plotai galėtų būti panaudojami miškinkistės tikslais. Ir e, tai atsvertų intensyvios e, žemdirbystės poveikį. Galėtų e, kilti problemų toms teritorijoms, kuriuose aš gyvenu, nes e, prieimus tokį sprendimą gali plisti miškininkistė hektaras po hektaro ir žinoma, tai gali sukelti problemų žmonėms, kurie gyvena tose teritorijose, taigi reikėtų to vengti. Bet to reikėtų vengti to, kad e, bus apželdintos netinkamos dirbti e, žemės plotai ir dėl e, miškinkistės darbų gali būti e, sunaikinami durpynai ir e, kilti panašių problemų ir iš esmės tiesiog nebebus absorbuojamos CO2 dujos, taigi turėtume elgtis labai labai atsargiai. Pritariu, kad galima šlapžemės ir durpynus panaudoti ir iš patirties žinome, kad ir šioje srityje gali būti problemų tad negalime visiškai šimtų procentų paremti šių idėjų. Yra žmonių, kurie ten gyvena, e, kuriems e, šie žemės plotai yra labai vertingi, bet to jie labai vertingi kaip e, CO2 absorbavimo plotai ir žmonės ir namus šildosi Mm, iš tų plotų ir mm, kitokios vertės iš jų gauna. Tad mm, dėl tokių priežasčių tikrai kartais neišvengiamai priešinamasi priimamiems sprendimams. Tik vakar matėme pavyzdį, kaip galima netinkamai pasielgti. Prašau neteisingai manęs nesuprasti, aš tikrai pritariu tam, kas čia siūloma, bet vis dėlto reikia pagalvoti ir apie buveinės, ir apie norus užkirsti kelią klimato kaitai. Airijoje Durpių išgavimo įmonė buvo patraukta atsakomybėn e, vidaus lygmenių ir e, buvo kalbama net apie e, trejų metų įkalinimo nuosprendę, bet reikia tiesiog pagalvoti apie tai, ką iš tikrųjų norime čia padaryti. Svarbu užtikrinti, kad E, rūpinimasis aplinka neįgytų blogos reputacijos, kad e, žmonės neimtų nekesti e, tokios veiklos ir reikia iš tikrųjų elgtis labai atsargiai. Reikia stengtis pakeisti nuomonę, įtikinti ir pamastyti, ar e, iš tikrųjų pavyks įsaugoti tai, ką norima įsaugoti. Trejai metai kalėjime, pusės milijono eurų e, bauda. Tik ir ūkininkai, ir e, durpių gavybos įmonės tiesiog jaučia didelę baimę dėl to, kas bus ateityje įmantis aplinkos apsaugos veiksmų. Ir mes turime atsižvelgti į e, šių žmonių nuogastavimus, mokytis iš praeities e, klaidų ir tikrai nutraukti tai, kas daroma šiuo metu Airijoje. Dziękuję, miałbym prośbę, aby wystąpienia nie, nie były. Ačiū. Trumpas prašymas. Prašau neviršyti kalbėjimo laiko. Pasisakykime labai trumpai, neilgiau nei pasisakė mūsų pranešėja. E, norėčiau taip pat pasveikinti svečius iš ponios Miller e, provincijos. E, sveiki atvykę, labai malonu Jūs čia matyti. Dabar ponas Andriu ir po to ponas Agniu. Ačiū pirmininkė. Savo ruoštą aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjų už nuomonės pristatymą. Tikrai sveikinu jos darbą. E, man atrodo, jis tikrai labai techniškas. E, Dėkuoju už pristatymą. Aš noriu pritarti e, komiteto pasiūlymams siekiant įtvirtinti Europos įsipareigojimus duotus Paryžiaus susitarime. Reikia atsižvelgti žemės ūkio potencialą šioje srityje. Ir kaip ir nuomonės rengėjai, aš manau, kad yra labai svarbu, kad žemės ūkius, kai galima daugiau prisidėtų prie šiltnamą efektą kūrenčių dujų išlakų mažinimo. Ir to tikslu reikia skaičiuoti kaip galima geriau, kiek yra išlakų, išmetimų sukūrima ir kiek yra jų absorbuojama tiek žemės ūkėje, tiek miškininkystės sektoriui. Ir čia aš norėčiau pabrėžti, kad, ko, kad tekste nėra visiškai atsižvelgta į miškų sektoriaus potencialą, o miškų sektorius tikrai prisideda prie e, tvaraus. Um, prie tvarios plėtros ir manau, kad tikrai galima daugiau lėšų uh, perkelti būtent šiam sektoriui. Aštuntam pasiūlymo straipsnėje, manau, būtina atsižvelgti į tas. Į, į, į, tuos rodiklius, kurie leistų tinkamai panaudoti miškų potencialą kiekvienoje valstybėje narėje. Ir aš manau, kad būtų gerai kiekvienos valstybės narės vaidmenį aiškiai apibriežti. Ir Tie pamatiniai rodikliai tikrai komisijos turi būti apibrėžiai e, miškininkysės sektorių kiekvienai valstybei nariai, kad būtų galima sukurti tą atsparos e, tašką, tos, tas referencinės vertės apibrėžti aiškiai ir tai turi būti padaryta skaidriai, kad būtų galima suformuoti konsensusą. Ponas Agnių, prašom. Norėčiau priminti komitetui, kad ES nėra kompetentinga valstybių narių miškininkistės e, veikloje. Neturėtume to pamiršti ir ponas Flanagan net neturėtų rūpintis e, tuo, kad ES tarsi norėtų sudinti medžius e, Airijoje. ES net negalėtų to daryti, jeigu ji norėtų apželdinti plotus Airijoje. Kažin, ar galėtų tai padaryti. Dabar, e, kalbant apie medinius namus, daugeliui e, ūkininkų Junktinėje karalystėje buvo e, uždrausta naudoti tam tikras cheminės medžiagas, statant tvorų stulpus ir dabar matyti, kad tos pastatytos uh, tvoros, aptvaros net laiko audros, pavyzdžiui, ir mm, uždraudžiant e, naudoti tam tikras cheminės medžiagas namams statyti, mediniams namams statyti, po dešimties metų gali kilti įvairių problemų dėl kenkėjų ir tie namai e, nestovės e, 6D e, stebėsina ir pranešimas. Dar vienas svarbus e, dalykas. Pažvelkime į mano ūkį. Man reikia įvertinti, um, kokie yra e, rodikliai, kokie yra išmetimai ir um, tada uh, reikia nustatyti um, pasėlių išmetamą sodų kiekį į atmosferą per savaitę, per mėnesį, per ketvirtį. E, reikia apskaičiuoti, kiek metano išmeta mūsų avis. E, ar tai e, suaugusios avis, ar tai iriukai. Ir iš tikrųjų reikia priimti labai daug sprendimų, viską užsirašyti um, ankštinių augalų um, azoto oksido išmetimai, kiti dalykai. Ar bus mažiau, pavyzdžiui, NO junginių dėl pikdžiolių, dėl kitų dalykų. Ir jeigu reikės visą tai atlikti, jeigu reikės tiek priemonių imtis, kažin ar pasiektume kokiu nors rezultatu. Grazie, grazie. Panas Kaputo, ačiū pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti kolegiai Kestinger už puikų darbą. Pritariu patiktiems pakeitimams. Manau, kad LULUSEF sektoriaus integravimas į klimato kaitos politiką nuo 2021 metų yra tikrai būtinas dalykas, nes reikia atsižvelgti ir ekosistemas, užtikrinti jų gyvenimą gyvybingumą. Turiu porą pastabų. Yra būtina kalbėti apie e, miškininkistės priemonių teigiamą poveikį. Mes taip pat turime suprasti ir e, biomasės naudojimo poveikį klimato kaitai. Biomasės tvarumas yra labai svarbus dalykas, čia reikėtų ilgalaikės ES strategijos. Taip pat reikėtų nustatyti ir e, atitinkamas referencinės vertas valstybėms narėms. Ir dar viena pastaba, kaip jau sakiau savo pranešime dėl pastangų pasidalymo, deleguoti aktai gali būti naudojami tik keičiant nesminės. Ne pagrindinio e, teisės akto dalis. Ačiū. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem e, gospođi Kestinger na... Od... Pone Petir, ačiū. Aš norėčiau padėkoti poniai Kestinger už puikų darbą. Aš pritariu jos požiūriui. Reglamento e, pasiūlyme dėl LULUCF, e manau, kad keletas dalykų kelia problemų. E, Ir čia aš noriu kreiptis į pranešėją. E, pasiūlymo aštuntame punkte kalbama apie emisijų paskaičiavimus bei referencinės vertes miškininkystės sektoriui. Kalbama apie likščiolinę praktiką ir e, miškų valdymo intensyvumą. Pagal tai tos referencinės e, vertės ir nustatymą nustatomos, remiamas referenciniu laikotarpiu nuo 1990 metų iki 2009 metų. Kroatijoje e, vykstant karui e, mūsų miškų sektorius iki 89 metų tikrai labai nukentėjo ir tų plotų mes negalėjome naudoti, mes negalėjome jų priskaičiuoti e, tame referencinėme laikotarpyje. Na ir jeigu būtų pasirinktas toks referencinis laikotarpis kaip nuo 90-ųjų metų, tai mums būtų tikrai neprimtina. Mes negalėjome tinkamai valdyti mūsų miškų, nes jie tiesiog buvo okupuoti. Taip pat Kroatijos miškai e, karo metu buvo labai nusiaupti pasibaigus karui ir prasidėjus integracijai mes vis tiek dar negalėjome tinkamai tų miškų valdyti, nes buvo sugriauta visa miškų infrastruktūra, gyventojai buvo pasitraukę. Ir dėl to aš pateiksiu pakeitimu. Dėl to referencinio laikotarpio noriu, kad jis Kroatijai būtų pakeistas. Dar vienas dalykas. E, reglamente man ne viskas atrodo teisinga. Yra siūlomas sankcijos būtent toms valstybėms narėms, kurios tvariai valdo savo miškus. Būtent tos valstybės narės, kurios e, tinkamai e, tvarko miškus, jos, joms pagal šį reglamentą nėra teikiamas jokios paskatos. Kroatija e, dėl LULUSEF, tai čia mes jau esame užtikrinę 85 procentus tikslų. Taip pat, kalbant apie bendrus plotus, kurie Kroatijoje gali būti tvarkomi kaip miškai, Tai čia nemažai plotų patenka į tinklą Natūra 2000. Ir dėl to e, mums kyla tarp sektorinių problemų. Visas praktiškai e, Kroatijos plotas, kuris patenka e, E, į Natura 2000 tinklo teritoriją yra antras pagal dydis Europoje. 36 procentai viso Kroatijos ploto patenka į Natura 2000 tinklą. Mes taip pat e, e, jau sumažinome savo emisijas 21 procentų nuo 90-ųjų metų. Taip atsitiko dėl to, kad mes ženkliai sumažinome uh, E, melžiamų karvių ir naudojamų trašų skaičių, kiekį. Na ir dabar mes visus žemės ūkio paskirties plotus naudojame žemės ūkio srityje. Uh, panašioje padėtyje esančioms šalims tikrai negali būti palankus toks reglamentas. Reglamente reikėtų geriau atsižvelgti kiekvienos šalies ypatumus. Ačiū. Ja, darf... Panas Hoisling, ačiū. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjai Kestinger už patiktą pranešimą. Turiu keletą pastabų. Visų pirma pasakysiu štai ką. Apie miškus turime kalbėti ne vien tik taip gražiai miškai yra tik tais dalis klimato kaitos problemos sprendimo. Na, o kartais man susidaro toks įspūdis, kad miškai tarsi gali išspręsti visas klimato kaitos problemas. Iš tikrųjų, e, miškai e, Vokietijoje turi didžiulį potencialą, taip pat ir energijos išgavimo srityje. Reikia labai atsargiai mažinti uh, prievalės dėl CO2 emisijų, atsižvelgiant į miškų atsodinimo lygį. Galbūt tie miškai yra atsodinami kaimininėje šalyje. Taip pat manau, kad e, mes vis dėlto gana kritiškai turėtumėm uh, vertinti sistemą. Kaip kad sakė ponė Kestinger, reikia ir tam tikrų apribojimų. Medienos naudojimas iš principo yra neutralus CO2 emisijų srityje. Bet neaišku, kaip tas emisijas reikėtų priskaičiuoti. Galbūt tas e, CO2 emisijas reikėtų priskaičiuoti kažkur kitur, Aš tikrai nemanau, kad net ir bioenergijos naudojimas yra visiškai neutralus CO2 emisijų prasme. Ant toliau e, pūdimai, ganyklos. Tai irgi labai e, svarbus plotai e, absorbuojant CO2. Dabar dėl to, ką pasakė e, ponas Egnių apie tai, kad e, medinius e, namus puola parazitai, tie namai yra. Aš ir pats turiu medinį namuką, kuris buvo pastatytas dar šeštajame dešimtmetyje. Ir jis kuo puikiausios būklės. tikrai manoma pastatyti tokį medinį namą, kad jisai stovėtų, kad ir šimtą metų. Ir būtent galbūt tokią statybą ir reikėtų skatinti. Dėkuoju, pan pusiau Des and Next Step. Ačiū dabar ponas Des. Pusit. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Elizabet Kestinger už pateiktą dokumentą. Mano frakcija gali pritarti šiam e, projektui, šiam dokumentui. Tikrai labai džiaugiuosi, kad e, e, buvo atsižvelgta ir į Austrijos interesus. Austrija mm, skatina tvarų žemės ūkį. kalbam apie tai, kad reikia didesnio konkretumo. Panas Egnius sakė, kad reikia paminėti ir teigiamus dalykus, ne vien tik tais neigiamus. Kalbant apie tvarumą, mes žinome, kad 1730 metais e, e, ponas Bergman apie tai jau pradėjo kalbėti. Jis sakė, kad negalima sunaudoti daugiau miškų, negu kad atauga. Mes su ponu Hoislink ko gero sutarėme dėl medienos naudojimo. Medžiai tikrai mažina CO2 emisijas. bet e, tikrai e, neįmanoma, jog miškai sugertų visas tas CO2 emisijas. Dabar jų žymiai daug didesnis kiekis atmosferoje negu kad prieš šimtmečius. Iš tikrųjų, miškai mažina, absorbuoja CO2 emisijas, bet mes taip pat turime pagalvoti ir apie išimtis miškininkystės rytyje. 10-mečio pradžioje Brazilijoje buvo pradėtas įgyvendinti projektas, kurį iš dalies ir mes finansavome. Ir tas projektas buvo susijęs su Amazonės miškų atsodinimu. Mes įgyvendinami tokius projektus turime užtikrinti, kad miškai būtų atsodinami, o ne toliau kertami. Mes miškininkistės negalime palikti likimo valiai. Mes taip pat turėtumėm tinkamai naudoti ir medienos atlikas. Pavyzdžiui, medienos atlikos galėtų būti naudojamos kūrui. turėtumėm užtikrinti veiksmingesnį medienos naudojimą pritariu tam, ką pasakė Marijana Peter. Atliekant paskaičiavimus, būtina atsižvelgti į konkrečią e, šalių istoriją, ypatybes. Ir aš pritariu e, pranešėjai Kestinger, žemės ūkis ir miškininkystė nėra problema, atvirkščiai šie sektoriai yra sprendimo dalis bet aš kai kurios dalykus susijusius su CO2 emisijomis vertinu ir gana skeptiškai. Tällaisia MEPin unelma-aamuja, eli kolme valiokuntaa. Iš tikrųjų, svajonių e, rytas parlamentarui, trijų komitetų posėdžiai vienu metu, jinta mūsų, Ir dar noriu pasisakyti šio komiteto posėdėje dėl LULUCF, nes manau, kad tai yra labai svarbu Europai, bet ypač Suomijai. Aš noriu padėkoti poniai Miller ir poniai Kostinger, kurios aptarė svarbiausius klausimus dėl šio pasiūlymo. Manau, kad taisyklių turi būti laikomasi, kad mm, miškai būtų laikomi šiltnamą efektą kūrenčių dujų sugerėjais, absorbuotojais ir komisijos tekste svarbiausias, mano manimu, yra aštuntas punktas, kur kalbama apie referencinės vertės, kurios yra labai svarbios skaičiavimai. Mano šalyje yra labai daug miškų. Ir e, tikrai daug priemonių yra pritaikyta, e, daug skaičiavimai yra padaryta ir, ir matosi vis tik tai, kad tie skaičiavimai daugelį atvejų buvo klaidingi. Kodėl? Mm, todėl, kad, na, yra du dalykai, du skirtingi dalykai, kuriuos būtina atsižvelgti skaičiavimuose. Ir, ir dėl to kyla tam tikrų problemų su komisijos skaičiavimais. Tikrai valstybės narės nėra skatinamos dėti daugiau pastangų į tvarų miškų valdymą. Tai yra akivaizdi prieštara, kurią mes matome e, komisijos teksto pasiūlyme būtent dėl biomasės. Aš todėl labai remiu Elizabeth Köstinger, kuri reikalauja, kad skaičiavimai būtų paremti aktualizuotais skaičiais, kad būtų tikrai galima įvertinti ir palyginti situaciją. Uh, Aš teiksiu techninio pobūdžio pakeitimų, bet bendrai um, e, tekstas mane tenkina, aš visiškai pritariu pranešėjai, tikrai um, miškų politika turi būti valstybių narių kompetencija ir valstybės narės turi priimti sprendimus šioje srityje. Labai svarbu, kad LULUCF taisyklės skatintų tvariai valdyti miškus tam, kad miškai um, atsigautų, plėstusi ir būtų, suvaidintų dar svarbesnį vaidmenį sugaunant uh, CO2. LULUCF taisyklėse turi būti atsižvelgta į miškų savininkų, miškų valdytojų vaidmenį. Taigi, kaip aš jau sakiau, aš teiksiu nedidelių techninio pobūdžio pakeitimų, ypač dėl uh, produktų gaminamų iš medienos, ką reikia skaičiuoti, kas turi būti atimama skaičiavimuose ir taip toliau. Tiek, pirmininkė, ačiū. Merci, Monsieur le Président. Effectivement. Ačiū pirmininkė, aš norėjau padėkoti ponė Köstinger už šį pranešimą. Tikrai uh, technišką ir labai išsamų, pristatanti e, visus svarbiausius momentus. Akivaizdu, kad reikia kalbėti apie svarbiausią vaidmenį, kurį vaidina miškai klimato kaitos, atšilimo kontekste. Mums reikalingos bendros taisyklės, nors aišku, galbūt nėra viskas taip paprasta, kaip jau daug kas ir sakė. Miškai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį sugaunant CO2 fotosintezai, bet lygiai taip pat tai yra labai svarbus ir kitų sričių veiksniai ir, ir reikia to nepamiršti. Reikia galvoti apie klimato kaitą ir turime turėti globalę viziją. Miškai turi būti labai atidžiai analizuojami, reikia e, ieškoti papildomumo, ne prieštarų. Ir manau, kad tai turėtų uh, lemti rekomendacijas, kurios būtų priimtos, kadangi, aišku, valstybės narės e, išlaiko čia kompetenciją toje srityje, bet e, labai svarbu tikrai, kad būtų tokių bendrų vizijų, bendra vizija formuojama, nes miškų vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Uh, medienos panaudojimas valstybės analise skiriasi, pavyzdžiui, Vokietijos, Kroatijos ar Suomijos miškai ar, ir, ar Prancūzijos miškai, tikrai jų negali lyginti net, kiekviena valstybė yra, turi savo specifiką ir, aišku, turėtų atitinkamai ir savo politiką formuoti pagal savo realijas, bet žinoma, reikia tos bendros europinės vizijos šioje srityje, kadangi miškai yra nepaprastai svarbus głównym komisji Envi. Esate pranešėjas Envi komitete šiuo klausimu. Tik prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Ji pateikė nemažai svarbių argumentų savo pranešime. Ir pagrindėme atsakingame komitete aš irgi darysiu viską, E, kad e, būtų atsižvelgta į jos rekomendacijas ir mano pranešime. Mane šiek tiek e, stebina vis dėlto tiesą sakant tai, kad socialistų frakcijoje, kai girdėjau tai, kas buvo pasakyta vakar kolegos Brennano, viskas, ką buvau pasiūlęs, kalbant apie miškininkistės valdymą ir aktyvesnį valstybių narių dalyvavimą, e, siekiant įgyventinti pakeitimus e, referenciniais metais, girdėjome ir Kroatijos pavyzdį iš kolegos Pecijo. Norėjau paprašyti kolegų Andrių ir Kaputo paaiškinti, nes tai, ką jie pasakė šiandien, atrodo eina tą pačią kryptimį, bet e, diskusijos socialistų frakcijoje taip pat turėtų e, e, būti surinktos, kad būtų aptarta tai, kas nebus įmanoma įgyvendinti. Mes negalime sakyti vieno dalyko apie miškininkystę, o kito visiškai priešingo apie žemės ūkį. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų socialdemokratų frakcijų ir pabandysiu pritarti tam, kas buvo pasiūlyta. Pan poseł Dante. Kas Dante? Ačiū pirmininkė. Savo ruoštų aš irgi norėčiau pasveikinti kolegės Elizabet Kiosti Tik ir um, darbą aš jau ir vakar tą padariau uh, Envi komitete ir tikrai noriu paremti jos pasiūlymus, ypač dėl subsidiarumo principo uh, taikymo miškų politikos rytyje. Dabar kalbant apie referencinės vertės valstybių 08 straipsnį, aš tikrai pritariu tam, ką kolegė Köstinger pasakė, kad uh, Mm, reikia pasiremti istoriniais duomenimis, bet man atrodo, čia yra tam tikrų trūkumų, kurie gali pakengti Paryžiaus susitarimo e, įgyvendinimui nes e, kai kurios valstybės narės pakankamai neseniai pradėjo taikyti labai efektyviai tvaraus miškų valdymo pastangas ir jeigu būtų taikomas tikrai tos istorinės vertės, tai galėtų atgrasinti jas, neskatinti jas toliau intensyviai gyvendinti tą tvarę politiką. Manau, kad tikrai turime galvoti apie biomasės ir apie CO2 sugavimo ir sąlygą saugojimo potencialą, kurį turi miškai. Miškai įvykdo abi šias e, e, sąlygas. Tai yra ir energetikos šaltinis labai svarbus, e, tikrai mišrus ir, ir, ir tai yra atsinaunantis energijos šaltinis, bet ir lygiai taip pat mediena gali būti naudojama statyboje, tai yra statybinė medžiaga, kuri tikrai adekvati, kuri turi galimybės būti naudojama tvariai ir ji leidžia sugauti ir, ir e, CO2. Aš manau, kad turime į tai atsižvelgti ir, ir iš tikrųjų pažiūrėti į viską iš kito požiūrio taško, nes tai yra reali e, žiedinės ekonomikos galimybė, kuri čia atsiveria, mes turime tą akcentuoti ir aš remiu kolegas, kurie kalba, kad reikia e, referencinės valstybių narių vertės um, sieti su ne vien tik tai su istoriniais duomenimis, bet ir su tuo, kas yra dabar padaryta, kur yra pasiekta labai daug pažangos tvaraus vystimos ir srityje ir koreguoti tai turint omenyje istorinės asvertės. Ponas Des, ačiū, turiu e, porą trumpų pastebėjimų. Visų pirma, dėl to, ką mano socialdemokratų frakcija. Pažvelkime į patį pavadinimą akivaizdu, kad ten jau kalbama apie dvi atskiras grupuotės ir apie socialistus ir apie demokratus. Tai normalu, kad ir pozicijos tos frakcijos viduje taip išsiskiria. Dar kartą pakartokite, sako pirmininkas. Aš galvodamas apie poną Tarabelą svaršiau, ar socialistai yra ir demokratai, ar ne. Uh, Dabar dėl paskaičiavimo. Mes atlikdami paskaičiavimus turime nepamiršti, kad kai kuriuose valstybėse narėse buvo labai daug atsodinta miškų plotų. Pavyzdžiui, dabar Vokietijoje yra vienu milijonu hektarų daugiau plotų negu kad prieš dešimt metų. Ačiū, kad dar kartą leidot man pasisakyti. Vokietijos uh, atstovas kalbėjo apie medinius e, namus ir, tiesą sakant, e, man būtų nuostabu, jeigu jūsų medinis namas būtų pastatytas e, įleidus pamatus tiesiai į žemę. Tai būtų silpniausia vieta tokio medinio namo nes esu tikras, kad e, po dešimties e, metų, kai e, klimatas yra vidutiniškas, po dešimties metų jau būtų supuvęs tas medis. Ir tam tikrose regionuose yra sąlygų, kurios tiesiog neleidžia taip elgtis. Mediena yra medžiaga, kuri yra gyva, kuri buvo, išmeta CO2 ir nepasiant to, kad ji yra naudojama kaip stybinė medžiaga, vis tiek jis supus po kurio laiko. Kalbant apie mm, konservantų naudojimą, reikia galvoti apie CO2 išmetimus ir nėra jokio kito kelio, nes vis tiek e, tam tikrame etape e, tų emisijų bus. Ačiū. Dabar prašysime komisijos atstovų iš e, klimato generalinio direktorato pasisakyti. Prašom, žodis jums. Ačiū labai, pirminkė. Tikrai malonu girdėti, kad komitete aptarim šie pasiūlymai. Norėčiau tik priminti, kad šis dokumentas aptariamas parlamente bendras sprendimų priėmimo tvarka jau antrą kartą ir mm, kalbama apie panašias taisyklės, kurios jau įtvirtintos um, šiame reglamente, kalbant apie įsipareigojimus pagal antrąjį Kyoto protokolo įsipareigojimų laikotarpį. Reikia turėti omenyje ūkininkų ir miškinkisės specialistų nuomonę. Be to daroma gana didelė pažanga, laikomasi tvarios miškinkisės sąlygų. E, derinamos e, derinami veiksmai įvairiuose sektoriuose, užtikrinamas aprūpinimas maistu ir paisoma 2030 metų e, tikslų. Kalbant apie gyventinimą, valstybės narys įgyja patirties, kaip galima tobulinti įvairios veiklos stebėsiną ir apskaitą šiame sektorėje, įskaitant žemės ūkio paskirties žemę, žemę apželdinimą miškų. Be to komisija siūlo įtraukti šias veiklos rušis į lankstumo mechanizmą LULUCEF srityje kad būtų gyventinami užsibriežti tikslai. LUCEF srityje, atsižvelgiant į 2030 m. klimato tikslus, pirmą kartą pripažinome, kad yra dvi medalio pusės. susiję su e, žemėnauda, apželdinimu mišku. E, žemės ūkis e, taip pat gali būti sprendimo dalis. Ir tai aiškiai pripažįstama, numatant tokį lankstumo mechanizmą, kurį siūlome. Lankstumas yra numatomas taip, kad uh, žemės ūkio sektorius iš tikrųjų galėtų naudotis rentabiliomis padarinių švelninimo priemonėmis, kad nedidėtų sąnaudos žemės ūkio sektoriui, mūsų nuomonė tai labai svarbu. Kita diskusijų tema e, susijusi su miškų apskaita, miškų lygio apskaita ir šioje srityje komisijos pasiūlymas visiškai atitinka uh, valstybių narių miškinkistės politiką, nustatant, apskaičiuojant um, miškų referencinės vertes. Ir faktiškai tai paužiūris, kuris buvo pasiūlytas valstybių narių e, vykstant e, tarptautinėms diskusijoms dėl Kyoto protokolo. Kodėl? Todėl, kad e, taip valstybėms narėms suteikiama galimybė atsižvelgti į savo nacionalinių miškų ypatumus, bet e, tai, kad kito protokolas po kurio laiko nebegalios, es e, e, valdymo procedūros atsižvelgiant į referencinės vertes ir yra numatytas komisijos pasiūlyme, bet konkretesnės detalės dar galės būti aptartos vėliau. Pasiūlyme taip pat aiškiai pripažįstamos, pripažįstami medienos produktų gamybos pranašumai, ganyklų tvarkymo nauda. Mm, kaip sakiau, komisijos pasiūlymas visiškai atitinka tvaraus valdymo, tvaraus miškų valdymo principus ir užtikrinamas ekonomikos klėstėjimas jis visiškai suderinamas su aprūpinimo maistų tikslais. Ačiū pirminkė. Okay. Madame Kostinger. Ačiū dabar, ponė Kestinger. Labai ačiū. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti už daugelį tokių pozityvių pastebėjimų. Tikrai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie papildomą biurokratinę naštą. Man taip pat atrodo be galo svarbios tos pastabos. Europoje yra milijonai e, miškų savininkų. Jie tikrai e, nuveikia labai daug miškų labui, jų teigiamai plėtrai, į tai būtina atsižvelgti. Ir tikrai nereikia čia pradėti kažko reglamentuoti, kas galų gale net neveiktų. Dabar dėl to, ką pasakė ponas e, Fleningen, pritariu e, tam, kai jis pasakė apie e, pelkynus, dregnas vietovės. Čia tikrai nereikėtų ginti nepažangių žemės ūkio modelių. Taip pat būtina atsižvelgti tai, kokias priemonės jau buvo taikoma žemės ūkio srityje, kokias programas buvo įgyvendinamas, į tai būtina atsižvelgti. Dabar dėl tų pelkynų, kaip kad sakė ponas Fleningen, nėra būtina tas vietovės įtraukti į Liuliusef. Ten tokioms rytims yra daroma konkreti išimtis, nes jos turi ekologinės naudos. Dabar dėl tų medinių namų. Netaip jau dažnai mes apie juos kalbame, bet aš norėčiau jūs pakviesti į Austriją. Iki 2018 metų Čia pas mus stovės vis dar pats aukščiausias pasaulyje medinis namas. Jis yra 84 metrų aukščio. Tam panaudotos pačios naujausios technologijos. Tai yra be galo modernus namas. Ir atsisakyta praktiškai bet kokio iškastinio kūro. Tikrai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie medinius namus medinių namų turėtumėm nepamiršti ir kalbėdami apie socialinį būstą. Manau, kad kalbame iš tikrųjų apie ateities inovacijas. Dabar dėl to, ką pasakė Marian Petir ir kiti kolegos dėl referencinių laikotarpių. Aš pati išbraukiau tą referencinį laikotarpį nuo 90 metų iki 2009 metų. Manau, kad jūs užsakytos priežastis be galo svarbios. Reikia užtikrinti, kad nesusidarytų neteisinga padėtis. Taip pat reikia atsižvelgti ir vairias kitas strategijas, tokias kaip bio įvairovės strategija. Manau, kad mes uh, turėtumėm labiau orientuotis į ateitį. Dabar dėl to, ką pasakė ponas Hoisling. ETA sistema reglamentuoja priekybą. Uh, CO2 emisijomis, tam yra parinktas atskiras pranešimas. Ačiū Dievui, miškas yra atsinaujinantis išteklius. Už jie atsakingos yra valstybės narės. Reikėtų pastirauti valstybių narių, ar jos kažko nepraleido, kažko nepamiršo. Man atrodo labai svarbu paminėti, kad miškininkistė išlieka valstybių narių kompetencija. Uh, Komisijos atstovas išsakė labai aiškę poziciją. Kuo labiau kišamasi į kovą su klimato kaita, kuo labiau viskas reglamentuojama Europos lygmenių, tuo prašiau tai gali veikti. Man atrodo, kad labai svarbu, jog valstybėms narėms būtų paliktos jų kompetencijos. Tie, kas tvarko miškus, žino, ką daro, žino, ką daryti, kad ir ateities kartos galėtų miškų ištekliais naudotis. E, mes, e, Žemės ūkio komitetas, tikrai turėtumėm ryštingai kovoti prieš tokius sprendimus, kurie turėtų tikti visiems. Dabar miškų daugiau sodinama, negu kad iškertama. Tikrai nemanau, kad čia reikėtų dar daugiau reglamentavimo, tai būtų esminė klaida. Uh, Mūsų komitetas e, turėtų pasisakyti už tvarę miškininkystę ir taip pat ginti privačius miškų savininkus. Ačiū. Ačiū. Puikiai suprantame, kad jūsų kvietimas pamatyti tą puikų pastatą skirtas ne tik ponui Egniu, bet ir mums visiems. Terminas pakeitimams e, teikti yra kovo 27 diena iki 1 valandos dienos. Na ir e, paskutinis dar prašymas. Galbūt galėtumėte parengti mums e, nedidelį pranešimą, santrauką visų jūsų puikių argumentų, kuriuos išdėsit, kai pristatėt savo pranešimą. Būtume labai dėkingi. Na ir galiausiai norėtume padėkoti Jums už darbą, už diskusiją. Nebuvome numatę mm, jokių laiko apribojimų šiai diskusijai. Manau, tai buvo labai geras sprendimas. Dabar galime baigti šią sesiją ir po dviejų minučių pertraukos pradėsime koordinatorių posėdį. Po dviejų minučių vėl sustinkame.